balsuosime iškart, kai baigsime svarstyti visus klausimus. Tai yra apie 12 valandą. Kitas darbo tvarkės punktas. Karo nusikaltimais kaltinamo šešėlio byla. Suteiksiu žodį ponui Korao Ignacijo vienai minutiai. Labai ačiū pirmininkė. ultranacionalistas serbų lyderis Vaislavas Šešelijas buvo teisiamas dėl, ka, už karo nusikaltimus ir paleistas e, grįžo į Belgradą dėl sveikatos priežasčių. E, jis buvo suteiktas minios Belgrade su įvairiais šūkiais. Šešėlės yra e, kaltinamas nusikaltimais prieš musulmonus, kruatus, būsio Jugoslavijoje. E, kai jisai grįžo į Serbiją, apie jo nusikaltimus e, ir karą niekas nekalbėjo. Serbijos žiniasklaida pradėjo kalbėti apie Hagos teismo teisėtumą ir apie tai, ar jis turi teisę teisti šešelį, ar jo teisės buvo apsaugotos. Ir šešelės. E, visai niekieno nepadedamas vaikščiojo ir e, darė politinius pareiškimus. ES negali ramiai stebėti, kaip visa tai dabar klostosi. Mes turime užtikrinti, kad teisingumas e, tokiais atvejais bus spartesnis, nes kitai bus tam tikri dalykai legitimizu, legitimizuoti. Pone Rūža. Dėkoju. Aš visiškai pritariu šiai rezoliucijai ir jos kritiniam e, požiūriui ne tik į šešėlį, bet ir e, į visus tuos, kurie jam leidžia kasdien kurstyti neapykantą, imtis istorinio revizionizmo ir e, didžiosios Serbijos propagandos. Viso to cirko nematytume, jeigu Serbijos valdžia iškart būtų atsiribojusi nuo jo ir pasmerkusi tuos šešis šešelio padarytus pareiškimus. Aš e, žinau, kad kai kas su juo praeitie bendradarbiavo. Dabar e, jie yra lyderiai Serbijos ir turėtų siekti savo interesų, turėtų areštuoti jį siekdami tų interesų. E, ir tokiu būdu artėti link Europos. Mane stebina, kaip e, tribunolas neveiksmingai veikia. Jis nesuvaidino savo istorinio e, vaidmens, užuot tą padaręs tik dar labiau kursto nesantaiką. Dabar e, kitas kalbėtojas. Davos Kalėt. Mes E, išgirdome e, popiežiaus e, kalbą ir viltį, jis kalbė apie viltį mūsų regionui, bet šešėlio neapykantą kursančios kalbos tik tai kelia didesnę nesantaiką mes suvokime, kokia yra rizika, teismas elgėsi neatsakingai ir jisai pakenkė savo autoritetui ir visuomenės pasitikėjimui. Tikiuosi, kad Serbijos institucijos atsakingai elgsis, ko tikimasi iš e, kandidatės šalies reikia, kad būtų žmogaus teisės, mažumų teisės įvairovė apsaugota, geri e, kaiminiški santykiai plėtojami. Tai labai svarbu. Aš visiškai remiu politinės partijas, e, pilietinės visuomenės organizacijas Serbijoje, kurios siekia užtikrinti tvarę taiką regione ir e, konstruktyvų bendradarbiavimą. Europa, Serbija žengdama link ES turės laikytis šios rezoliucijos nuostatų. Dabar ponas Weidenholzer. Vieną minutę ir prašom įsijungti mikrofoną. Äh, sorry. Äh, wie ein dunkler Schatten liegt die Vergangenheit. Dėkoju, äh, pirmininkė. Praeitis tarsi juodas šešėlis kybo virš buvusios Jugoslavijos. Nuo tos praeities nepaspruksi negalima taip pat ir e, užtušuoti E, tų nusikaltimų, kurie buvo padaryti, reikia paskirti ir bausmę už juos. Tačiau e, teisingumo procesas kartais e, reikalauja laiko, kaip ir pono Šešelė atveju. Humanitariniu pagrindu Hagos teismas jį paleido. Tai yra įprastinė praktika šalyse, kur vyrauja teisės viršenybė, kur uh, Tačiau praeitie šešėlis e, virš regiono vis tiek išlieka. Ir e, vienintelis būdas yra gerbti e, teisinės valstybės institucijas, užtikrinti, kad kiekviena iš jų suvaidins savo vaidmenį. Serbija priėmė šias sąlygas. Dėkoju. Dabar žodis ponui Radoš. Dėkoju. Mėly kolegos, šioje rezoliucijoje labai aiškiai turime pasakyti, kad Hagos teismo sprendimas paleisti pana Šešelį nebuvo teisingas. Mes turime pasmerkti jo išpolis prieš Kroatiją ir Bosniją Hercegoviną, kaiminės valstybės. Ehm, Šešelės serga, kai kas sako, kad jis beprotis. E, bet e, tai nieko nekeičia. Hagos teismo įgaliojimai baigėsi. Todėl šios rezoliucijos pagrindinė tema yra Serbija, nes kitų e, Balkanų valstybių likimas didelė dalimi priklauso nuo Serbijos. Jų likimas Serbijos gali būti įtakotas teigiamai arba neigiamai, todėl šešelio kalbos ir išpoliai prieš kaimynus verčia mus reikalauti, kad būtų sustiprinti įstatymai, kurie draudžia tokias kurstančias kalbas ir smurto raginimą. Dabar ponė Veržyje. Nereikia ne, dar kartą kartoti sąrašo tų nusikaltimų, kuo apkaltintas tas žmogus. Tai yra žmogus, kuris įkūnė primityvų smurtą. E, tai jis yra kažkokios dešimtosios Serbijoje vadovas, sakosi ginas etinės mažumas. Jis pasisako už bendradarbiavimą su naciais antro pasaulinio karo metu. Jį, pa, jį 15 mėnesių e, griežto režimo kalėjimo nuteisė Hagos teismas. Dėl sanitarinių priežasčių paleistas, vos grįžęs į savo šalį, grįžo prie savo neapykantos kupinų kalbų. Tas procesas užsitęsė pernelyg ilgai. Jo aukos turi teisę į teisingumą. Ir tai būtų geriausias dalykas užkirsti kelią stringančiam susitaikinimo procesui. Tačiau EPP e, siūloma rezoliucija gali jam pasitarnauti. Jis jau dabar naudojasi reklamos įvairiomis galimybėmis. Ir aš manau, kad ta rezoliucija gali būti e, neproduktyvi. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad reikėtų geriau pasirinkti skubos tvarkas ar sėtinius klausimus, kad tai pasitarnautų žmogaus teisų gynimui visur pasaulyje. Dėkoju. Kolega Plenković, prašau, minutė. Hvala lijepa, potpredsjedniče. Rezolucijom snažno... Dėkuoju. Ši rezoliucija smerkia labai griežtai karo kurstimą, e, kuriuo dabar užsima Vaislavas Šešelės grįžęs į Belgradą. Taip pat uh, Hagos teismas turėtų peržiūrėti jo paleidimo sąlygas tam, kad susigražintų savo autoritetą. Šešėlį uh, žodžiai apie Bukovaro išlaisvę tuo metu, kai mes e, pagerbėme Bukovaro aukų atminimą, tarp aukų sukėlė baimę ir tų žmonių vaivadinojo, kurie bijo gal, kad vėl prasidės tam tikri keršto veiksmai. Serbijos valdžia nei politinė, nei teisinė prasme nesureagavo deramai. Mes e, raginame, kad būtų patikrinta įvertinta, ar šešėlės nepažeidė Serbijos įstatymų dėl mažumų teisių. Tai reikštų, kad Serbija pasirengusi priimti Europos vertybės. Ji turi paremti šešėlėje Ministrė pirmininkė Nikoličiau, prezidentė Dačiau, kokia yra jūsų problema, kodėl jūs tylite, ar šešėlio bijote? Jeigu jūs ir toliau tylėsite, tai turėsite savęs paklausti, ką jūs iš tikrųjų apie tai manote. Jūs turite veikti. Dabar Edvardas Kukanas. Vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. Visiškai e, sutinku, kokį poveikį daro e, neapykantą kurstančios kalbos vakarų Balkanuose. Pasakau už taiko susitaikymo politiką. Šešelgio e, vieši pareiškimai visiškai iš esmės prieštarauja tokiems principams. Mes turėtume dabar siekti nesukurti daugiau įtampos ypač tam kaltina, žmogui kaltinamam karo nusikaltimais neturėtume suteikti daugiau dėmesio, negu kad jis yra vertas. Apmaudu, kad šešėlio radikalus pareiškimai sulaukė tiek nederamos nederamo dėmesio iš žiniasklaidos ir politikų. Tikiuosi, kad tai nebus naudojama kaip priemonė e, didinant politinę įtampą regione. Aš taip pat esu tikras, kad ši rezoliucija nėra geras būdas e, nurodinėti e, tribunolui buvusiai Jugoslavijai, ką daryti. Šį, e, šią struktūrą sukūrė jungtinės tautos ir suteikė įgaliojimus. Ir aš nesu tikras dėl šios rezoliucijos, dėl mano minėtų ką tik priežasčių. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį Tonino Pikulai. Vieną minutį. Dėkuoju, pirmininkė, situacija yra netidėliotina ir, ir e, turime priimti šią rezoliuciją skubos tvarką, parodydami, kad e, e, įvykiai Balkanuose pasisuko blogesnė linkme. Taika ir stabilumas Balkanuose nėra garantuoti ir todėl karo nusikaltelio šešelio paleidimas yra svarbus įvykis. E, Balkanai nukentėjo nuo karo, nuo didžiulių sugriovimų, kitaip sakant, nuo šešelio vykdyto projekto. Jis nepasitaisė, jis iš naujo traumuoja aukas, verčiamus sugrįžti prie 10-mečio pradžios. E, Serbija turėtų pasitikrinti, ar šešėlijas nepažeidinėja nacionalinių įstatymų. Reikia paremti Serbijos demokratinės jėgas, kurios gina e, vertybės e, Balkanų regione, tame tarpe ir Serbijoje. Уважаеми колеги, Napolnus podėliam. Dėkoju, pane pirmininkė, gerbimieji kolegos, visiškai pritariu. Šios rezoliucijos minčiai. Vojislav Šešelės tapo karo nusikaltimų sinonimu. Jis yra to karo, kuris tęsiasi beveik e, dešimt metų, kuris nusinešė daug gyvybių, kuris sugriovė infrastruktūrą, Balkanų valstybių tarpusavę santykius. Šešelio destruktyvi politika nulėmė, kad milijonai žmonių e, buvo perkelti ir vis dar tebelieka išvaryti iš namų. E, mes užsiminame, ką šešėlys e, padarė Seribrot kitose vietovėse ir turime užimti labai aiškę poziciją šiandieną karo nusikaltėliams vieta kalėjime. Žodis ponui Vaigl. Prašom įsijungti mikrofoną. Jugoslavija metafora za. Dėkoju. Šešel buvusioje Jugoslavijoje yra nusikaltimo sinonimas. Žiaurus karo įvykiai siejasi su to žmogaus pavardė, su jo asmeniu. Ir mes matėme, kas iš tikrųjų vyko Vukovare, žinome apie tai. Šešel į istoriją įeis kaip fašistas ir kaip nacis jis nevar, nevertas yra, kad jo asmo būtų viešai aptarinėjamas. Jis kalba apie senas, seną ideologiją, ją remiasi. Nenoriu e, kritikuoti Graikijos teismo, tačiau tas primtas sprendimas nebuvo pats sėkmingiausias, jis buvo, greičiau jau reikia pripažinti, klaida, kai dėl dabartinės Serbijos vyriausybės ši atsiribojo nuo šešėlio, šešėlio pareiškimo. Ir savo rezoliuciją be kita ko e, turime pasakyti, kad pasinaudoti būtent visomis priemonėmis tam asmenį sustabdyti. Ačiū. Podpisau rezoliucijo šešlju. E, sveda ne zato, ker bi želel suditi o njegovi. Ačiū. Aš pasirašiau šį rezoliucijos siūlymą. Kodėl tai padariau? Ne dėl to, kad noriu spręsti dėl tos mens atsakomybės. Tas klausimas turės būti sprendžiamas Hagos teismo. Tačiau aš nepasirašiau šios rezoliucijos dėl to, kad galėčiau duoti pamoką Serbijos vyriausybei. E, Serbija tampa kitokią valstybę negu buvo tais laikais, kai veikė šešėlis ir jo pakalikai. Taigi, Šeišelis neturėtų skelbti neapykantos pareiškimų, kurie galėtų sukelti papildomą įtampą. Tokios kalbos skatinančios neapykantą turėtų būti tinkamai vertintos čia ir Europos parlamente. Europos parlamente bus kolegos iš Serbijos. Ateis toks metas, tad būtina padėti jiems tem, Serbijos demokratiją padaryti demokratiškesnę. Ačiū σε λίγη ώρα θα κληθούμε να αποφασίσουμε. Labai greitai balsuosime dėl daktaro šešėlėje likimo. Jis, e, kaip politinis kalinys, 12 e, metų praleido kalėjime ne dėl savo veiksmų, bet dėl žodžių. Ar kolegos galite įsivaizduoti, jeigu jūsų partijos vadovas būtų pasodintas į kalėjimą, kalėjimą be nusikaltimo, E, jūs sakytumėte, kad nėra e, demokratijos, bet mums, e, Graikijos nacionalistams, tai yra rimta problema. Žinome, kad mūsų kolegos, šeši partijos kolegos parlamento nariai yra kalėjime dėl to, kad jų politiniai oponentai nebeturi argumentų kitų. Tai yra teis, savavališkas teisingumas demokratinėse santvarkose e, tai e, ne, taip neturi būti, neturėtume kalbėti apie autoritarinius režimus, mes tokius režimus smerkėme. Ponas Makedas, vienai minutėjai. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, e, svarbiausias e, rezoliucijos siunčiamas signalas yra pasmerkti karo laikų retoriką, e, karo kurstimas ir teritorinės pretenzijos neturi vietos 21 amžiuje. Raginame Serbijos visas institucijas, vyriausybę, opoziciją, politinės partijas, nevyriausybinės organizacijas ir visus serbus kovoti prieš neapykantą kurstančias kalbas. E, aš manau, kad Europos parlamentas palaiko Serbiją jos europinėme kelyje. Serbija pareiškė, kad narystė yra vienas iš jos strateginių tikslų. Mes norime tam tikslui pritarti. Serbija priklauso europiniai šeimai ir turi pajėgumų priartėti prie ES artimiausiai ateityje. Turime spręsti, e, paremti savo partnerius jų pastangose. Tai yra ir mūsų šios dienos diskusijų pagrindinis tikslas. Dėkuoju. Kolegos, turiu dabar e, pranešti, kad e, jau baigėsi mums skirtas laikas. Šiuo metu negalėsiu steigti galimybės užduoti klausimą pagal mėlynąją kortelę. O dabar žodis ponui Uježdovski. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Žinau, žinoma, nusikaltimai yra akivaizdus dalykas ir reikia, kad e, už juos žmonės atliktų bausmę. Rezoliucijoje sakome, kad e, pagrindinis dalykas yra neapykanta kurstantis nusikaltimai, bet turime prisiminti visus nusikaltimus, kad įvykdytume teisingumą. Tuos, kurie pagrysti komunizmu ir dėl e, tų nusikaltimų ne visi nubausti, kalbu apie Vidurio Europą ir Lenkiją. Mes turime smerkti poną Šešelį ir jo nusikaltimus, bet neužverkime durų e, drąsiai serbų tautai, kuri turi teisę e, būti Europos bendruomenė kaip ir kitos Balkanų šalys. Mes turime veikti visuose frontuose. Dėkuoju. E, ponas Jakovič Ivan, vienai minutė. Hagos tribunolas buvo įkurtas tam, kad būtų baudžiami e, karo nusikaltėliai buvusioje Jugoslavijoje vykdė nusikaltimus ir buvo siekiama užkirsti kelią neapykantos plitimui buvusioje Jugoslavijoje. Galbūt nereikėtų kalbėti apie teismo sprendimą, tačiau vis tik tai turime aiškiai pasakyti, kad šis sprendimas neprisidės prie taikos ir stabilumo. Šiuose rūmuose E, šešėlės pasmerkimas yra labai aiškus, visi apie tai kalbam. Ir noriu pasakyti, kad neapykantos kurstimas, e, konfliktų kurstimas nėra tai, e, į ką reaguoja Serbija, ignoruoja paprasčiausiai Serbija šios pareiškimus. Serbija vis tik tai nori įstoti Europos Sąjungą ir yra pademonstravusi gerą valią. Ačiū, ponė. Preida, vieną minutį. Ačiū. Norėčiau kuo grįžčiausiai pasmerkti šešėlį veiksmus. Jis buvo kaltinamas karo nusikaltimais Kroatijos ir Bosnijos Hercegovinos teritorijoje per buvusį, buvusios Jugoslavijos karą. Mes esame priblokšti jo kalbų, jo veiksmų ir neįtikėtina, kad Serbijoje jis buvo pasitiktas kaip didvyris po to, kai dėl humanitarinių priežasčių buvo paleistas. Stebėjome reakcijas iš to šalies ir aukų pasipriešinimas buvo didelis ir šešeljo pasisakymas atvėrė senas žaizdas e, Ir visa tai e, kompromituoja taikos procesą vakarų Balkanuose. E, Hagos teismo sprendimas e, taip pat, sprendimui taip pat iškyla grėsmė, taigi norėčiau paraginti atmesti tokias nacionalistinės nepykantos deklaracijas. Spontaniški pasisakymai daug kolegų norėtų kalbėti. Mes jau aptarėme šį klausimą ir reikia 12 valandą pradėti balsavimą. Kadangi šiandien išvykstama iš Strasbūro, tai norėčiau paprašyti jūsų supratimo ir suteikti žodį tik tai vienam žmogui, kuris e, paprašė žodžio, bet negalės kalbėti ateityje. Taigi žodis suteikiamas vienam vieninteliui asmeniui. Pone Kan, vieną minutę jums. Regis, kad ponas ką tik išėjo iš salės, taigi komisijos narys Tilienydės žodis. Pirmininkė, gerbėmieji nariai, kolegos. Norėčiau pristatyti šį klausimą e, vyriausiosios įgaliotinės Frederikos Mogerinė vardu. Norėčiau pasakyti, kad dauguma e, narių reikalavo skubiai priimti sprendimą dėl e, buv... pono Šešelio. Europos parlamentas šiandien patvirtina svarbę rezoliuciją. Kaip jūs žinote, šis sprendimas priimtas remiantis tam tikrais pagrindais. Nėra, tribunolas yra nepriklausoma e, institucija ir atsakinga už tai, kad priverstų asmeniškai atsakyti už karo nusikaltimus buvusioje Jugoslavijoje. E, tribunolo sprendimas gerbiamas, o kai dėl šešelio tai jo pareiškimas priklauso tai epochai, kuri jau seniai pasibaigė. Mes žinome, kad byla prieš jį vis dar vyksta ir kad jis turės grįžti į tribunolą, kai tik tribunolas to paprašys. Ir tai yra labai svarbu. O kai dėl Serbijos, tai mes pritarėme šalies pasiryžimui E, siekti regioninio bendradarbiavimo ir susitaikymo. E, bendradarbiavimas su tribunolu yra labai svarbus dalykas šioje srityje. Ačiū. Ačiū. Gavome septynis pasiūlymus dėl rezoliucijų. Diskusija baigta o balsuosime po to, kai baigsis diskusijos. Dabar pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo ir tai yra Irakas, moterų grobimas ir netinkamas elgesys su jomis. Prašyčiau turėti galvoje, kad turime griežtai laikytis laiko apribojimų.